So, ladies and gentlemen. Taigi, ponius ir ponai, brangus kolegos, sveiki atvykę į bendrą posėdį kartu su DV komitetu. Puiku, kad Linda Makevan sėdi šalia manęs. Sveikinuosiu su visais kolegomis iš DV šioje salėje, kur paprastai susitinka AFET. Mes aptarėme 34 darbo atvarkės klausimą. Aš tikiuosi, jūs neprieštarausite, kad baisime posėdį laiku, pusę septynių. Žinau, kad kai kurie šioje salėje nuo devinių ryto sėdite. Pirmas darbo atvarkės klausimas, jeigu neprieštaraujate, darbo atvarkė patvirtinta. Aš jokių pranešimų kaip pirmininkas neturiu. Taigi galime perėti prie trečio klausimo. Šiandieną susitinkame, kad apsvarstytume kaiminystės ir bendradarbiavimo priemonės pagrindinius aspektus tam, kad nuspręstume, kaip bus panaudoti pinigai nuo 21 iki 27 metų. Kolegos, kaip žinote, mes vadovavomės 55 taisykle Čia turime keturis nuostabius pranešėjus - Kristian Preda ir Antonija Panceri, Afet ir Charles Görens ir Frank Avel iš Deve. Galutinis balsavimas vyks bendrame mūsų abiejų komitetų posėdėje. Iš viso buvo pateikti 997 pakeitimai ir 380 pakeitimų buvo pateikti pačių bendra pranešėjų. Negana to, šeši komitetai teigia savo nuomonę e, pagal 54 taisyklę, biudžeto komitetas ir FAM komitetas pagal 53 plus taisyklę. Visi šie skaičiai rodo, kad mūsų laukia didžiulis darbas ir, kaip suprantu, Pranešėjai nusprendė atidėti balsavimą nuo vasario 4 iki kovo 4 tam, kad e, galima būtų turėti pakankamai laiko kompromisams parengti. NDICI ir IPA bendra pranešėjai e, teigia, kad reikia abu, abi priemonės e, tinkamai suderinti ir dėl to reikės palaukti, kol bus aptarti visi pakeitimai. Dabar aš suteiksiu žodį poniai Lindai Makaven, jos įžangai. Aš noriu tiesiog informuoti kolegas, kad Vystumojo bendradarbiavimo komitetas susitiko su pirmininkaujančios Rumunijos atstovai, gavome informaciją iš tarybos, Ten buvo kalbama apie tai, ar IDF įtraukimą į biudžetą įtraukti ar ne. E, tai buvo nuspręsta perkelti šį klausimą į dėrybų krepšelį, kitaip sakant, jie iki e, rudens e, stumia didžiųjų klausimų diskusiją. E, tiek mes sužinojome iš kolegų. E, Mums buvo svarbu iki rinkimų užbaigti pirmąjį svarstymą, dabar e, e turėtume tą pirmąjį e, svarstymą užbaigti per antrąją kovo sesiją. <clears throat> Dėkoju, Linda. Steksiu žodį bendra pranešėjams, e, siūlyčiau po tris minutės pasisakyti, e, kas norite pradėti. Kristijanas. Kristijanas e, Prėda. Ačiū pirmininkė. Aš turėčiau pateikti prane... pakeitimus dėl šio dosijai. Beveik tūkstančius pakeitimų pateikta. Taip pat ir keturi kiti komitetai parengė savo nuomonės. Kartu su kitais bendrapranešėjais, šešėlinių ir, kit, ir kitų komitetų Mes Strasbūrė dirbome prie pakeitimų. Ir paaiškėjo, kad nebus įmanoma dar šios kondicijos metu pradėti dėrybų su, tarybu, su taryba. Dėl to mes šiek tiek pakeitėme savo požiūrį. Ir tai mums leis, atsižvelgiant į sudėtingumą tos priemonės, užbaigti tą darbą E, sulaukus daugumos nuomonės. Daug mes dirbome, tie keturi pranešėjai daug dirbo, kad būtų užbaigtas šis projektas. Žinoma, jį galima gerinti, tobulinti, bet remiantis pranešimo logiką, turėjome taip pat kalbėtis ir politi su politinėmis frakcijomis Ir iš tų pakeitimų matome, kad kai kurios temos e, sulaukė labai daug diskusijų tarp kolegų. Pavyzdžiui, žalieji patiekė pakeitimus, ten kur kalbama, kad reiktų apjungti finansinės priemonės kelias šioje priemoje. Aš pasakiau, kad aš pritarčiau tiems pakeitimas, nes aš visada uh, pasisakiau už tai, kad būtų kreipiama dėmesys ir prisėma atsakomybė už kaiminę šalis. Ir tai turės įsimylyti finansinėse priemonėse. Visoms frakcijoms kėlė susirūpinę valdysenos klausimas. Pabandėme pasiūlymus įtraukti į pranešimą, kad būtų galima parlamentui leisti pasisakyti svarbiais politiniais klausimais kad būtų tinkamai naudojama priemonė. Reikėtų palaikyti dialogą tarp dialogų, tarp institucijų ir taikyti deleguotusius aktus. Nemažai pa pakeitimų buvo patikta, pavyzdžiui, kolega Šarkė siūlo įdomų kelią valdymo grupę horizontalių lygių komisijoje kurti. Taip pat yra pakeitimų, kurie keičia komisijos pasiūlymą, kai tikslas panaudoti Mm, fondus, kai kalbam apie lyties klausimą, apie žmoguškų išteklių vystimą, klimato kaitos padarinių klausimą ir taip toliau. Labai svarbu šiuose diskusijose išlikti realistais ir neįvesti per daug rigidiškumo, nelankstumo, nes turime išlaikyti pagrindinę lankstumo idėją. Dėl biudžeto, žinoma, biudžetas yra svarbiausias dalykas šioje finansinėje priemonėje. Mm, turime vertinti dabartinę priemonę ir tinkamai paskirstyti dabartinės lėšas įvairioms geografinėms teritorijoms, atsižvelgiant į kitą finansinį laikotarpį. Taip pat e, ir e, tarpinį pranešimą, preliminarų pranešimą parengti dėl, tarp, dėl daugiametės finansinės programos ir užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp, e, tarp numatytos sumos ir lankstumo idėjos išlaikymo šioje priemonėje, kurią pasiūlė komisija. Aš esu atvirai nusteikęs kalbėti su kolegomis iš kitų policinių frakcijų, kad mes užtikriname tą pusiausvyrą. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju Kristijanui, kas dabar norėtų kalbėti, ponas Panceriai. Dėkui, labai trumpai. E, nes visiškai pritariu tam, ką e, išsakė Kristijanas. Noriu aš padėkoti visiems, kurie e, pateikėte pakeitimus. Jie įdomus, matome, kad susidomėjimas reglamentu yra didelis. Aišku, kai kurie mm, yra mm, skirti E, žmogaus teisų dalykams, e, lyčių lygybė, e, vaikų apsauga. Tai iš tikrųjų labai svarbus aspektai, tai mes stengiamės kompromisiniuose pasiūlymuose juos sustiprinti. <clears throat> Dėl bendra pranešėjų e, pasiūlymo nutraukti paramą, jeigu pažeidinėjama žmogaus teisės, tai yra svarbi mintis, svarbus punktas. E, mes taip pat stengiamės e, labiau apsaugoti žmogaus teisų gynėjus atitinkamoje dalyje. Tai geras pasiūlymas dėl egzistuojančių rizikų įvairiuose šalise. 32 straipsnėje yra pasiūlymų pakeisti jį dėl pilietinės visuomenės, demokratizacijos dalykų, taip pat kalbama apie vietos nevyriausybinės organizacijas dirbančias žmogaus teisų ir demokratijos rytyse. Noriu padėkoti visiems, kurie bendradarbiavo šiame kelis mėnesius e, besitęsusiame darbe, kuris dar neužbaigtas. E, labai tikiuosi, kad e, tas darbas bus sėkmingas. Dėkui, žodis Čarlzai Görens. Ačiū pirmininkė. Darbas, kuris buvo mums patikėtas kaip bendra pranešėjams, nėra rutiniškas darbas. Iššūkiai yra labai svarbus ES kalbant apie jos išorės santykius su besivystančiom šalim, kurios gauna mūsų pagalbą ir yra mūsų partneris. Tai taip pat svarbu Europos parlamentui, nes tai išplaukia iš mūsų prerogatyvos. Visą tai reikia turėti galvoje, kalbant apie šį projektą. Manau, kad šis projektas, jeigu jis bus įgyvendintas taip, kaip jis dabar yra parengtas, jis galėtų užpildyti tą de demokratijos deficitą. Europos parlamentas tokiu atveju laikytųsi prerogatyvos, kad reikia normalizuoti visą pasaulį, jeigu visi parlamentarai pritartų e, šiam projektui. Ir kad nebūtų antagonizmo, kuris e, vis dar reiškėsi parlamente. Antras dalykas - dėl valdysenos. Mes negalime piknaudžiauti galimybę visur priimti deleguotosius teisės aktus. Mes turime paraleliai pasistengti, kaip bendra pranešėjai, tęsti diskusijas su komisija ir sakyti komisijai, kad mes tikrai ne, nenorime trukdyti jūsų darbą, netoks mūsų ketinimas. Nenorime jums trukdyti uh, nustatyti strateginius prioritetus, bet mes norime šitą pasakyti, norime, kad išgirstumėt mūsų balsą. Nuo 79 metų rinkimo, rinkimų mes laikėmės tos pozicijos. Kuo daugiau kompetencijos turės uh, parlamentas, tuo daugiau įtakos jis darys. Ir šia prasme neįgyvendinimo teisės aktai, kuriuo, kuriuo mes norime. Mes norime, kad mes galėtumėm savo nuomonę išsakyti, kai yra daromas strateginis pasirinkimas vienoks ar kitoks. Dėl to mes norime būti sąjungais Europos komisijos, o ne priešininkais. Ir dėl tos priežasties, dėl biudžeto, dėl sumų numatytų mes norime visą tai įvertinti būtent iš šios pozicijos. Kodėl mes siūlome sumažinti rezervą? Dėl to, kad manome, kad 10,2 milijardai rezervų yra pernelyg didelė suma. Mūsų manimų mes iki pusės to, per pusę nesumažinom tos sumos, kai buvo bandoma iš pradžių daryti, sakyti, kad 6,5 milijardų turėtų visiškai pakakti kaip rezervas. Mes pasiūlėme antrą saugiklį, kad lankstumas neleistų vykdantiesiems asmenims daryti viską ir bet ką. Dėl to mes ir įvedėme deleguotusius teisės aktus. Taip pat mes nenorėtumėm, kad viską būtų uh, žiūrima tik tai per kažkokią tikslę aritmetiką. Mes norėtume, kad ši diskusija būtų naudinga. Jeigu norime vykdyti tikroje politiką, lyčių lygybės politiką, politiką tai reikia laikytis horizontalaus požiūrio, kuris būdingas visiems komisijos demaršam ir projektams. Visos infrastruktūros, kaimo plėtros projektai visur yra laikomasi idėjos, kad reikia laikytis socialinio teisingumo ir lyčių lygybės. Keli žodžiai dėl klimato. Mes laikomės 25 procentų dydžio. 25 procentai vystimuosiuose projektuose turbūt skirti klimatui, taip siūlo komisija, tam pritarėme, bet mes padidinome iki 30 procentų. Ir, o pakeitimuose net iki 50 procentų yra siūloma aplinkos komitetas paprašė 30 procentų. Ir mes e, likome prie šio lygio 30 procentų. Kodėl aš pasipriešinau eiti toliau? Mes visada sakėme, kad problemos, su kuriomis susiduria besisėšios šalis, yra tos problemos, kurias sukėlė teršėjai, tai yra mes, išsivyščiusios šalis. Mes turime tam tikrą skolą, kurią turime sumokėti besivystačiom šalim. Ir tie pinigai, kad mes išmokėtumėm tą e, skolą, turėtų būti tie papildomi pinigai. Ir tie argumentai jau jos beveik nelipko mūsų diskurse. Bet mes visada tokį reikalavimą esame išsakę, kad taip reikia elgtis ir aš norėčiau taip pat šiek tiek pakalbėti apie mūsų darbo metodą. Keturi bendra pranešėjai yra, kurie dirba dvi e, užsienio reikalų komiteto komandos ir vystimosi komiteto dvi komandos, labai profesionalų žmonės ir man buvo labai malonu dirbti su tais tomis moteriamis ir vyrais. Bet mes turime problemą. Mes turime priprasti prie tos gerosios praktikos. Aš dėkuoju tom komandom ir dėkoju už tą dvasę, kurioje buvo dirbama rengiančių pranešimą. Ačiū. Dėkoju, ponui Görans. Nėra Franko Engelio. Tai leidau ir jums panaudoti jo pasisakymo laiką, taigi dabar užsienio reikalų ir vystamosi komitetams e, maždaug po tiek pat laiko teko pradėsime keitimąsi nuomonėmis. E, visa virtinė šešėlinių pranešėjų nori kalbėti. Pradėsime nuo pono Noizer. Ir dvi minutės, sako pirmininkas. Dėkoju labai trumpai dėl mūsų socialdemokratų frakcijos pozicijos e, vystamojo bendradarbiavimo komitete. Labai ačiū už 0,7 e, paminėjimą. E, ir, ir e, kad 0,2 procentų yra būtent vystimaisi skirta. Mums reikia atsistelti ties mažiausiai išsivyščiusiomis valstybėmis. Dėl klimato norėtume matyti 50 procentų, tai yra žengti toliau negu pranešėjas. Jie nekalba vien tik tai apie kovą su klimato kaita, bet apie e, tvarumo projektus. E, pranešime taip pat e, vartojama padaraus darbo savoka, ne, ne, ne vien tik tai tvarumas paminimas, <coughs> padarus darbas turėtų būti akcentuojamas, ne vien tik ES standartai. Na ir e, paskutinė mintis man kelia daug problemų. Tai yra sąsaja tarp saugumo ir e, vystimosi. Saugumas e, nekelia problemų, jeigu kalba eina apie policiją, bet jeigu eina kalba apie karinę paramą, tada reikia žiūrėti, kas e, bus skiriama e, vystamai paramai, o kas kariniai paramai. E, apskritai, kariniai paramai reikia kitas priemonės naudoti. Čiauzas e, Tanokas. E, Pertą kartą jau kalbėjau, tad neprašiau e, žodžio anksčiau. EKR frakcija pritarė pagrindiniams mintims, kurios išdėstytos kaiminystės vystomo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonėje. Tikime, kad pasieksime didesnio lankstumo ir masto ekonomikos E, mes šiek tiek abejojame dėl kaiminystės įtraukimo į šią priemonę. E, mano frakcija dar formuluoja savo poziciją, tačiau bendrai krypčiai pritarėme. E, tikimės, kad masto ekonomiką pasieksime, įgyvendami projektus vietose, panaudodami turimus išteklius įvairiuose biudžetuose lankščiau bet tai žinoma jau e, bus naujosios komisijos įgyvendinimo objektas, e, bet aš tikiuosi, kad pagrindiniai sprendimai e, bus priimti dar iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Stebėsime, kaip vyksta procesas ir pateiksime savo pakeitimus. Dėkuoju Čarlzui, ponė Sargantinį. Dėkuoju, pirmininkė. E, ABPO e, buvo atvykusi pas mus į vystomąjį e, komitetą, nes buvo kalbama apie DAC tarpusavio peržiūrą, kalbant apie išlaidas EBPO ir tiesą sakant paaiškėjo, kad 40 3 procentai lėšų išleidžiama labiau išsivyščiusiose valstybėse, tuo tarpu tik tai 27 procentai mažiau išsivyščiusiose e, šalyse. E, e, čia šioje priemonėje turėtų būti kitaip, nors labai sunku numatyti, kas iš tikrųjų atsitiks ir pranešėja, pranešėjas dar negali atsakyti, kas įvyks, jeigu E, Europos vystimosi fondas nebus įtrauktas į biudžetą. E, mes galvojame, kad e, lankstumas ne visada yra geras dalykas, kalbant apie paramą besivystančiam šalims. Besivystančios šalis nori, kad parama būtų iš anksto nuspėjama. Taigi mes norime užtikrinti, kad visas išlaidos nueitų prioritetams. Mums atrodo, kad 50 e, procentų išlaidos klimato kaitos dalykams e, vis tik turėtų būti mūsų tik, tikslas. Dabar dėl mažų fondų, kurie, taip sakant, galėtų būti panaudojami finansuoti mažesnius projektus, kuriuos galima būtų greitai įgyvendinti, padedant piliečių visuomeniai geriau funkcionuoti. Uh, Norėtume išsiaiškinti dėl viso trečio straipsnio, e, kur kalbama apie tikslus. Tiesą sakant, reikėtų atsižvelgti į 208 ES veikimo sutarties straipsnį, kuris sako, kad bet kokia veikla turi būti skirta tvariam skurdo panaikinimui. E, Dabar nereikia mums klausytis Europos komisijos norų sąrašo ir stengtis nuspėti, ką jie sakys iki, <clears throat> iki e, tol, kol nauja komisija atsiras. Mums reikia dabar e, dėrybinį mandatą tvirtą, e, dėrybinį mandatą pasitvirtinti. Taigi, e, šią priemonę angliškai mes dabar vadiname indyčiai. Kaimystės vystumo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė. E, Taip, matome daug pakeitimų ir guoja vardu galėčiau pasakyti, kad apie 80 procentų tų pakeitimų jiems mes galėtume pritarti. Tačiau mes esame prieš įtraukimą ir finansavimą karinių pajėgų. Nes dažnai tie pinigai yra paminami išvystymui įskirtų lėšų. netgi CBSD priemonių kontekste. Jeigu ši priemonė bus įkurta, tai tendencija nuo civilinių perėti prie karinių pasirengimų, neturėtume to leisti ir neturėtume to pamiršti. Devintas straipsnis. Mes jį atmestume. Taip pat ketvirtos straipsnio C punkte yra kalbama apie greitojo gamo mechanizmo išplėtimą perkelimą į užsienio politikos prioritetus. Tai reiškia, kad visos ES politikos politikos galėtų būti įtraukiamos į greito reagavimo mechanizmą. Jeigu tai išliks komisijos pasiūlyme, mes tuomet galėtume vertinti, kad viską galima būtų įtraukti į greito reagavimo procedūrą ir mūsų požiūris į priemonės sudėti nepasikeitė, mes atmetame tai. Dėl logikos, kuria grindžiami atskiri instrumentai, atskiros priemonės, tai nepaminėta pranešime. Pirmiausia, tik tai trilogija buvo iškeltas tas klausimas. Aš negavau atsakymų. Tai ačiū, ponė Liusing. Ponas Galer, ačiū, noriu palikėti pareiš... pranešėjams sėkmės dirbant su šiuo pranešimu. Tikiuosi, kad sėkmingai jį užbaigsite. Ir kad kitą kartą jau susitiksite su taryba. Turiu porą klausimų, bet negavau atsakymų. Aš pateikiau penkis pakeitimus dėl demokratijos ir žmogaus teisų. Demokratijos skatinimas ir žmogaus teisų gynimas tam turėtų būti skiriama vienodai dėmesio ir vienoda svarba. Reikėtų taip pat skatinti, aktyvinti pilietinę visuomenę. Jeigu esame tokia šalyje, kur yra kur yra pažeidžiama žmogaus teisės, tai tuomet mums reikia pagerinti galimybę stiprinti demokratiją šalyje. Yra platus pritarimas, konsensusas dėl to, kad būtų parengti ES instituciniai reikalavimai vietos rinkimams, vietos rinkimų stebėjimo misijoms. Tai, turi, tai finansuoma atvok pagrindų, bet mes manome, jog yra svarbu, kad tai galėtų veikti ir būti taikoma ir už ES ribų. Negavome atsakymų iš pranešėjų, niekas man tiesiogiai neatsakė gal ir dabar neatsakys, bet norėčiau gauti informacijos šiais klausimais. Ačiū, kitas kalbėtojas. Bačkan. Trumpai aš pasisakau savo kolegės vardu, kuri negali dalyvauti. Tai yra didžioji dalis ES teisės aktų, labai daug pakeitimų pakeita. ES jau labai daug daro, bet galėtų žymiai daugiau daryti. Europos Sąjunga negali, negali pateikti tinkamo finansavimo. Pakeitimai turėtų e, leisti veiksmus geografiniam e, lygiu kalba eina apie kalnakasybos sektorių. Ir čia svarbus yra geografiniai ir teminiai e, ramščiai ir taip pat reikėtų išvalyti laukus nuo minų. Visi jau pasisakė iš kalbėtojų sąrašo. Dabar sutiksiu žodį komisijos atstovams ir Europos išorės veiksmų tarnybai. Didžidevko, panas Glimar. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju tiems nariams, kurie pasisakė. Aš komisijos vardu noriu padėkoti už pranešėjų atliktą darbą. Ačiū už jūsų darbo greitį. Visą tai leido mums šiandieną aptarti tuos klausimus. Aš pateiksiu na, keletą pastabų dėl pranešimo projekto. Komisijos pasiūlymas yra puikia proga pagerinti finansavimą skirtą išorės dimensijai. Mes taip galime sustiprinti demokratiją, ypač numatydami lėšas pagal vystimosi ir bendradarbiavimo fondą. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas irgi toliau vykdys savo vaidmenį e, kartu su taryba ir komisija. Mums tai yra labai svarbu. Kitas dalykas parlamentarai kalbėjo apie šios priemonės valdymą. Mes girdėjome tai, kas buvo pasakyta. Noriu pasakyti, kad deleguotų aktų prašymas šiuo atveju leidžia išspręsti tam tikrus praktinius aspektus. Ypač turint omenyje laiką, kuris yra būtinas. Mes privalome ir į mūsų partnerius atsižvelgti, bet kuriuo atveju komisija yra atvira diskusijoms. Mes norime užtikrinti geresnį priemonės valdymą, kad jis geriau atitiktų ir parlamento lūkesčius. Aš tikiuosi, kad mes per ateinančią savaitę sugebėsime rasti bendrus sąlyčio taškus. Trečia, aš norėčiau grįžti prie tų numatytų tikslų. Visų pirma, tai atitiktis, pagal kurią yra e, numatomos lėšos 90 e, procentų yra e, numatyta, bet 95 procentų jau sukurtų rimtų problemų, kai mes kalbame apie tas išlaidas. Aš noriu priminti, kad priemonė pakeistų įvairias kitas priemonės apimančias ir bendradarbiavimo aspektus su industrializuotomis šalimis. E, tai taip pat apimtų ir saugumo aspektus. Tad ši priemonė iš esmės yra vystimosi priemonė, bet joje numatyta pakankama lankstumo marža, kad mes galėtume išspręsti ir kitas problemas. Nemažai narių kalbėjo apie kitus tikslus, bet mums svarbu, kad mes pernelyg nenutoltume nes kitų atveju turėsime tokią neveiksmingą priemonę, kuri leis lankščiai panaudoti ES lėšų. Mūsų tikslai, aišku, turi būti aukšti, bet realistiški. Dėl to tie tikslai ir yra apriboti. Kitas dalykas - būtinas rezervo lygis - 10 milijardų. E, tai yra mažiau negu e, turime e, dabar. 80 milijardų yra numatyta pačiame fonde ir 10 milijardų rezerve. Nemažiau svarbu yra pagalvoti ir apie trečią ramstį, apie skubų reagavimą, tam, kad mes galėtume veikti nenumatytais atvejais. Mes negalime numatyti visko, kas gali įvykti pagal daugiametę finansinę programą, todėl reikia numatyti tam tikrą manevro laisvę. Baigdamas, noriu padėkoti už jūsų dėmesį ir dar pakalbėti apie investicijas. EBPO Vystimosi komitetas irgi bendradarbiauja su Europos komisija ir kitomis finansinėmis institucijomis šiuo klausimu. Dėkoju. Ačiū. Dabar kaiminystės generalinis direktoratas Ana Pires. Noriu padėkoti pranešėjams už pranešimą. Dėkoju uždėmesį skiriamą kaiminystės politikai. Aš norėčiau pabrėžti pagrindinius komisijos pasiūlymo aspektus. Kai kurie iš pranešėjų paminėjo tas temas. Viena vertus, priemonė numato saugesnį finansavimą. Taip pat yra kalbama apie ypatingus ES kaiminystės santykius ir taip pat yra numatoma diferenciacija, pagal kurią galima kalbėti ne vien tik tai apie rytų, pietų kaiminystę, bet apie vieną kaiminystę. Ir mums lankstumas numatytas pagal dabartinę kaiminystės priemonę yra būtinas, kad mes ir toliau vadovautumėmės tokią bendrą kaiminystės idėją. Kitas aspektas - tas atsargumo principas girdėjau pasisakymų, kad reikėtų viską programuoti iš karto, bet apžvalgos rodo, kad būtinas didesnis lankstumas ir būtina numatyti daugiau išteklių krizėms. Taigi, dėl to mes ir norime didesnio lankstumo. Jis yra būtinas tam, kad galėtume spręsti iškilusias problemas. Dar pora trumpų pastabų dėl konkrečių pakeitimų, dėl specifinių kaiminystės tikslų. Mes pritarėme, kad reikia pasižiūrėti peržiūrėtą kaiminystės politiką ir pagalvoti, kaip atspindėti stabilizavimo aspektą jūsų tekste tai yra pagrindinės prioritetas ir taip pat dėl našumo rodiklių. Šis požiūris grįstas veikla reikalauja įvertinti įvairius kokybinius kriterijus. Mums svarbu, kad būtų patvirtinta metodologija, bet to darimas per deleguotusius aktus, aš manau, nėra tinkamas, jeigu norime pasiekti tų užsibrieštų tikslų. Ačiū. Dėkoju, ponė Pilis. Ir dabar išorės veiksmų tarnybos vardu Marilo Deber. Ačiū, ačiū visiems už šias diskusijas ir už parodytą susidomėjimą pasiūlymui dėl finansavimo, kaimystinystė vystymui ir tarptiniam bendradarbiavimui. Leiskite man pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, mes žinoma labai pozityviai vertiname paramą, kurią, suform, kurią pareiškė mm, kolegos dėl struktūros šios priemonės, tai yra globalus e, instrumentas, kuris apims atsižvelgs į įvairią, įvairią specifiką kaiminystės politikoje, taip pat Europos vystimosi fondo specifiką. Mes žinoma remsimės paramą, e, biudžetinę paramą. Tai suteiks mums nemažai galimybių. Antra pastaba. Norime priminti, kad šio pasiūlymo tikslas yra leisti gyvendinti priemonę, kuri leistų geriau paremti mūsų politinius tikslus, kai kalbam apie besivystančias šalis. Mes norime nustatyti tinkamą pusiausvėrą tarp lankstumo, kuris yra labai svarbus, kad būtų galima greičiau reaguoti ir išsaugoti e, nuspėjimumo, prognozuojamumo principą. Tai yra labai svarbu, kai kalbam apie bendradarbiavimą ir vystamą į bendradarbiavimą. Dėl to yra svarbu išsaugoti tam tikrą maržą užtikrinančią lankstumą. Tai yra labai svarbus elementas, kurį reikia išsaugoti. Taip pat reikėtų išsaugoti ir tą sumą skirtą veiksmams, greitam reagavimui. Ir norėčiau šią prasme pabrėžti užsienio politikos aspektus, kurie yra svarbus. Dėl to reikėtų išsaugoti tą greito reagamo ramstį. Trečias elementas susijęs su tikslais. Nesusidomėję e, išklausėme pasiūlymus, ypač dėl sektorinės paramos Buvo kalbama, kad per daug buvo sektorinių tikslų numatyta, per didelis skaičius. Ponas Garens apie tai kalbėjo, bet tai gali tik tai apsunkinti mūsų dialogą, kai bus nustatomi tikslai bendratarbiaujant su šalimis partnerėmis. Ir galiausiai paskutinė pastaba. Dėl valdymo pasiūlymas mes atsižvelgsime į jūsų pastabas ir pasiūlymus, parlamento pasiūlymus. Bet ir čia norime priminti, kad reikėtų išsaugoti, išlaikyti programavimo procesą, kuris leistų mums mm, lankščiau ir greičiau sureaguoti. Ir būtent deleguotai aktai galėtų trukdyti pasiekti šiam tikslui. Ačiū. So, Kągi, ačiū Jums, ar dar kas nors iš komisijos ar išorės veiksmų tarnybos norėtų kalbėti, kam dar žodžio nesuteikiau. Kas e, toliau kalbės pranešėjai, ponas Görins. Ačiū pirmininkė. Norėjau pasakyti keturiais klausimais, kurie mums atrodo, man atrodo aktualūs. Pirmiausia, klimatas. Raginau nesiginčyti dėl sumos. Kol nebus priimtas galutinis sprendimas, aš norėčiau, kad komisija mums suteiktų informaciją apie dabartinę padėtį dėl šimtų, šimto milijardų, kuris buvo COP21 metu Paryžėje e, pasiūlytis ir patvirtintas dar kartą Katovicuose. Kaip tie milijardai bus panaudojami ir kaip, kaip tai bus daromas tas finansavimas, kad nebūtų dubliavimo, kad nebūtų netinkamai išleistos, e, išleista ta suma. Antra pastaba. Atsakysiu Norbertui Noizeriui dėl padaraus, padarių darbo vietų. Čia reikia pasirinkti tarp dviejų dalykų. Vienas dalykas tai, kai patikslimo, kad mes turime savo veiksmuose laikytis tarptautinės darbo organizacijos standartų. Savo išorės veiksmuose turime to laikytis ir mes manome, kad tie standartai yra padorūs, sąžiningi ir tokiu atveju negalime laikytis kitos formulės ir kitų standartų. Trečias dalykas - tai, ką sakė Norbertas Jis kalbė, kalbėjo apie šią politiką. Mes turime dvi priemonės, kurios nepriklauso šitai kaiminystės vystimosi ir e, tarptinio bendradarbiavimo priemoniai. Turime atsižvelgti į tuos aspektus, kurie nepriklauso šiai naujai priemoniai. Ir taip pat yra Europos, Europos e, taikos palaikomų priemonė. Ir mes neturime per daug perkrauti savo priemonės, neturime jos perkrauti įtraukdami į tai ir saugumo ir karinius klausimus. Ketvirta pastaba. Charles Tanok sakė, jau jo čia nebėra, kad jis pirminybę teiktų tam, kad reikėtų atskirti kaiminystės politiką, neįtraukti jos į šią priemonę. Jis ne vienas taip pasisako ir kiti bendra pranešėjai panašias idėjas yra išsakę. Ir Mes vis dėlto patiekėm tokį pasiūlymą, kokį jūs matote dabar. Dėl valdymo ir deleguotojų aktų dar kartą norėčiau pasakyti, kad nenorime pervertinti e, visų dalykų ir kad Europos komisijoje ir išorės veiksmų taryboje tarsi alergija pradėjo reikštis dėl deleguotojų aktų ne visi vienodai jautriai reaguoja, bet yra tam tikras bendras atmetimas Europos komisijoje. Aš prašyčiau komisijos paprašyti, kad jinai pasižiūrėtų į Europos parlamento pateiktus pasiūlymus. Iš pat pradžių kitokių pozicijų buvo laikomasi, bet galiausiai radome kompromisą, kuris turėtų būti patvirtintas ir kad būtų patvirtinta Europos parlamento prerogatyva. Aš tikiuosi, kad taryba galės susitarti dėl biudžeto nustatymo. Tai yra demokratijos pamokos, Ir negalime, tarkim, mokyti Afrikos šalių dėl parlamentinių veiksmų, kai patys nesugebame susitvarkyti ir atitinkamai atsižvelgti Europos parlamento veiklą. Tai tiek, tikiuosi, kad atsakiau į klausimus, kurie buvo adresuoti man. Ačiū. Kristianai, ar norėtum ką nors pasakyti? Ne? Per Antonijo Taip pat ne. Keturias minutės mums liko, vis tik po dvi minutės jums suteiksiu. Ponas Preida. Trumpai atsakysiu į klausimą, kurį iškėlė Galer. Pozicija, kurios mes laikomės, kad keturi bendra pranešėjai nepriema sprendimų dėl to, ką tu pasakėjai Bet principas mūsų toks, reikėtų sumažinti rezervą iki 6,5 milijardų. Ir iš kitos pusės neįvesti per daug rigidiškumo, nelankstumo, kai yra minimi konkretus skaičiai. Nes galiausiai galėsime, pavyzdžiui, gailėtis, jeigu visiškai panaikinsime lankstumą Visi nori nusitėti tam tikras aiškės ribas, apribojimus, bet galiausiai visi sakysite, kad mes pirmenybę būtume teikę pirminiam instrumentui. Bendra idėja e, išlaikyti lankstumą ir pereiti prie antro etapo, prie tų straipsnių, kurie nepatenka į kompromisą solo una precisazione. Noriu tik truputį patikslinti, atsakydamas mm, ponui galeriui. Aš manau, kad susitarsime dėl jūsų keltų problemų, kai kalbam, tarkim, apie santyki tarp demokratijos ir žmogaus teisė. Viena mintis tik tai svarbi Man žmogaus teisės yra tam tikras termometras, kuris parodo, ar valstybė gyvena demokratijos sąlygomis ir kokio lygio demokratijos sąlygomis. Gali būti atveju, kai formaliai demokratija egzistuoja, bet žmogaus teisės negerbiamos. Taigi reikia suprasti, kaip reikėtų vertinti tuos dalykus. Aš manau, kad politinių lygių mes tuos dalykus galime nuspręsti. Linda McCavan. Dėkoju visiems e, ilgą dieną. Šiandieną daug klausimų komisijai, bet aš manau, su bendra pranešėjais dvi šalių pagrindu galima bus aptarti kitas susitikimas e, ketvirtą kovo ir tada balsuosime dėl pakeitimų. Dėkui, kolegos, posėdis baigtas.